Now, dear colleagues, we now Gerbėjim kolegos, pradėsime dabar balsuoti, kadangi vėluojame. Tai balsų paaiškinimas bus ne iškart po balsavimo, bet po visų diskusijų šį vakarą. Taip pat pradėsime kitas diskusijas iš karto kai baigsime balsavimą. Taigi, pirmasis balsavimas dėl pono Denanų pranešimo. Vardinis balsavimas, vienas balsavimas, prašome balsuoti. Yes. And okay. I guess the applause is for some colleagues running in late. Atrodo, kad e, plojama kolegoms, kurie vėluoja. Balsavimą dabar baigiu. Pranešimas priimtas. Dabar kitas pranešimas, ponios Ulskok pranešimas, sprendimas, kuriuo įsteigiamas socialinės apsaugos komitetas, vienas balsavimas ir, bals, ir vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau balsuosime taip pat dėl ponios Ulskok pranešimas, sprendimas, kuriuo įsteigiamas užimtumo komitetas, vienas balsavimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Thank <laughs> you. Well, colleagues, it's a roll call vote. Kolegos balsavimas vardinis. Ir dabar balsuoti baigiame. Pritarta sprendimui. Toliau e, pono Ulbrichto ir ponios Tomas. Uh, pranešimas 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos dalinis keitimas. Čia mums reikia kvalifikuotas balsų daugumos, balsavimas vardinis, prašom balsuoti. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta. Toliau rezoliuciją dėl e, armėnų genocido šimtųjų metinių. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė septynios grupės, frakcijos, antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta, trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko taip pat atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko taip pat atmesta. Penktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta taip pat. kolegos, visiškai aišku buvo. Gerai, pasitikrinkime dėl penktojo pakeitimo. Balsuojame elektroniškai, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta, taigi patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko. Čia reikia pasitikrinti. Šeštasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau, pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dabar už visą rezoliuciją, kas už, kas prieš. Labai ačiū pritarta didelė balsų dauguma. Labai ačiū. And we come to the last vote. Paskutinis balsavimas šiandieną. Rezoliucija dėl tarptautinės Romų dienos, dėl genocido prieš Romos Romų tautybę antrojo pasaulinio karo metu. Pirmiausia, antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuot pradedame. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas Taip pat vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta didelė balsų dauguma, labai ačiū. Taigi baigiame balsavimą. Tęsime pranešimus, dabar jau kalbėsiu vokiškai ir palauksiu, kol kolegos išeis iš salės. Labai Prašau tai padaryti greitai, kad